atsakyti į šitą ilgą diskusiją. Šiandien aš norėčiau pasidžiaugti, kad tarp mūsų yra du e, žmogaus teisų gynėjai iš Azerbaidžiano, kuriuos noriu čia pasveikinti - Lila ir Arif Junis, kuriuos uh, lydė uh, e, jų duktė Dinara kuri labai daug nuveikė mums Amsterdame. Ir noriu pasveikinti juos visus. Džiaugiamės, kad esate čia. Jūs turbūt prisimenate, kad 2014 metais e, jie buvo nominėti, paminėti, e, nominuoti Sakarovo e, premijai ir e, jie tik, e, e tikrai dėjo labai dėlės pastangas, kad e, e, e kad e, Kad būtų įgyvento žmogaus teisės, tai iš tikrųjų e, mes e, norime juos labai pagerbti ir palinkėti jums visokius, e, visokiojopos sėkmės, ponė Lila, jums visokiojopos stiprios sveikatos ir dėkojame jums už visą darbą žmogaus teisų srityje, kurį jūs nuveikėte. Malonu jūs čia matyti. So, jetzt hat Federica Mogherini die Gelegenheit. Dabar suteiksime galimybę Frederikai Mogherini atsakyti į klausimus. Dėkoju pirmininkė ir noriu dabar pasveikinti tarp mūsų esančius